Dėkuoju kolegos, dabar periname prie kito klausimo mūsų darbo tvarkėje. Tai yra klausimas tarybai, į kurį atsakoma žodžiu, e, dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo. E, šį klausimą pateikė Teisės reikalų komitetas. Noriu pas, e, pasisveikinti su tarybos atstovė, ponia Panajotova bet pirmiausia suteiksiu žodį klausimo autoriai, poniai Regner. Labai ačiū, ponia pirmininkė, gerbima komisijos narė, gerbima Panajotova. 17 e, metų Liepos 4 dieną, taigi pakankamai seniai, parlamentas prieėmė savo sprendimą dėl pasiūlymo, dėl viešo ataskaitų tiekimo pagal šalis direktyvos. Šio pasiūlymo buvo siekiama didinti skaidrumą ir visuomenės kontrolę Taip pat skatinti įmonių atsakomybę. Taip pat buvo e, susitarta dėl pelno mokesčio suvienodinimo, taip pat nustatyta kai kuriams įmonėms e, nauji reikalavimai. Dėl šios iniciatyvos e, komisija pasirinko iš dalies apkeisti uh, E, apskaitos direktyvą remiantis sutarties dėl ES veikimo 50 straipsnio pirmos dalies teisinių pagrindų. Parlamentas e, prieimė sprendimą ir 17 metais sausio 12 dieną e, pritarė šiai iniciatyvai. Dvi institucijos, komisija ir parlamentas, taigi sutarė, kad norint įgyvendinti fiskalinės nuostatas ir įgyvendinti įgaliojimus, reikia imtis žingsnių. Taigi parlamentas suteikė įgaliojimus pradėti dėrybą su taryba, siekiant priimti direktyvą ir baigti dėrybas. Tačiau jūs taryboje vis dar nepateikėte jokio plano ir jokios koncepcijos. Ministrai akcentuoja, kad tai yra nauja um, mokesčių iniciatyvą, dėl to teisinis pagrindas turėtų būti 115 ses straipsnis. Tačiau, tiesą pasakius, šiuo pasiūlymu visai nesirengiama suvienodinti apmokestinimą. Ap... Taip pat nenumatoma naujų mokestinių prievalių. Tiesiog siekiama, kad kai kurios įmonės pačios didžiausios visame pasaulyje teiktų informaciją. Mes tai e, oficialiai vadiname viešu ataskaitų teikimu pagal šalis. Taigi ši iniciatyva e, skatina geresnę, sažiningesnę e, verslo aplinką, taip pat suteikia piliečiams galimybę kontroliuoti tai, kaip didelės įmonės veikia. Noriu paklausti, kaip taryba pateisina tą savo vėlavimą. Mes e, kaip e, sąjunga esame sunerime. Ir aš noriu atkreipti jūsų dėmesį ir į atitinkamą tarptautinį susitarimą dėl ataskaitų teikimo. Aš nesuprantu, kodėl jūs nieko neveikiate. E, kaip jūs pateisinate tą savo du metus trukusį vėlavimą? Ir ypač atsižvelgiant į tai, kad nedaromas poveikis mokėtinams nacionalinių mokesčių sumoms. Taip pat noriu paklausti, ar šis tema apskritai yra prioritetas taryboje ir kaip taryba mano, kokį sprendimą jį ketina pasiūlyti ir e, kaip ji ketina siekti pažangos nagrinėjančiai svarbų pasiūlymą, kad jį vis dar būtų įmanoma priimti per šią parlamento kadenciją. Aš e, taip pat noriu pabrėžti, kad mes nekalbame apie mažas įmonės, mes kalbame apie tas didelės įmonės, kurių metinė apyvarta yra 750 milijonų eurų maždaug. Finansų ministrai ir kiti atsakingi ministrai tiesiog blokuoja šį pasiūlymą, mm, siekdami, kad galbūt e, šis pasiūlymas kažkada pasislėps po pernykščiais lapais ir niekas apie jį nekalbės. Aš kreipiausi į Austrijos ministrą, klausdama, kodėl blokuojama šis pasiūlymas. Ar iš ties e, tie dideli koncernai taip labai nukentės e, nuo viešo ataskaitų teikimo pagal šalis principo. Pabrėžiu, kad jokių būdų nėra apsaugomos MBI, yra apsaugomos milžiniškos didelės įmonės, kurios šiuo metu beveik nemoka jokių mokesčių. Visi ES mokėtojai ir mokėtojos turi teisę žinoti, kaip Google, Starbucks ir visos kitos didelės milžiniškos bendrovės sumoka mokesčius mūsų valstybėse. Now... Dėkuoju, suteiksiu žodį dabar e, ministrai Panajotovai tarybos vardu. Thank you, Madam Chair. Honorable... Dėkuoju, panė pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai, ponės ir ponai. Visų pirma, noriu padėkoti bendra pranešėjai, e, poniai Regner, taip pat Jūri komiteto pirmininkui, ponui Svobodai, už šį klausimą. E, dokumentas yra labai svarbus ir 2016 metų pasiūlymas iš tikrųjų e, yra labai e, svarbus elementas kovojant su pelno perkelimu ir mokesčių bazės erozija šių metų vasario mėnesį e, ponas Svoboda ir ponas Galtieri e, atsintė laišką mūsų ambasadoriui, klausdami apie padėtį ir ragindami paspartinti mūsų diskusijas. Mes atsakėme į šį laišką, primindami, kad egzistuoja neišspręstų politinių klausimų, kurie neleidžia susitarti taryboje. Iš tų, viena iš tų problemų yra pasiūlymo teisinis pagrindas – eina kalba apie įprastinės teisėkuros procedūros taikymą, rengiant šį dokumentą. E, Pirmininkaujantį Bulgariją perėmė techninį darbą, kuris jau buvo gerai pasistumėjęs iki mums pradedant pirmininkauti. Taigi e, konsultavomės su įvairiomis delegacijomis, siekdami pažangos, rengiant šį dokumentą, bet turbūt jūs suprastė, kad Konkrečių įsipareigomų šiandieną negaliu Jums pateikti. Matyt, tarybai reikia daugiau laiko, išgrininant savo poziciją. E, aš įsipareigoju e, informuoti Jūs apie e, tolesnius postumius ir padarys viską, kad surastume sprendimą. Dėkoju. Dėkui dabar pusantros minutės ponui Pospišliu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. atidžiai išklausiau tarybos atstovės. E, jūsų atsakymas šokiruoja. Jis yra visiškai nepakankamas, aš jį atmetu. Tai tiesiog alibi ieškojimas, pasiteisinimas. Egzistuoja pasiūlymas dėl direktyvos, e, ją reikia priimti, tai atitinka viešą interesą. Jūs pati sakėte, kad reikia kovoti su mokesčių vengimu. O taryba daro viską, kad neprimtų šios direktyvos pasinaudojant e, teisinio pagrindo argumentu. Tai tiesiog pasiteisinimas e, siekiant pasiūlymą užblokuoti. E, yra Vadinasi, valstybių, kurios nenori tos direktyvos priimti, tad tegul viešai tai ir pasako, tegul atskleidžia tą informaciją e, rinkėjams e, ir rinkėjai bei piliečiai tada susidarys labai aiškę nuomonę. Negaliu paaiškinti savo rinkėjams, kodėl šis ginčas dėl teisinio pagrindo e, ir egzistuoja ir kodėl e, kai kurios šalis nenori atsklesti, atskleisti e, tos svarbios informacijos, kuris svarbi kovojant su mokesčių vengimu. Taigi, raginu e, nesilaikyti šių pasiteisinimų. Ponas Koferatė, ponė ministrė, kaip girdėjote jau du metus Mūsų parlamentas e, prašo, kad šis reikalas būtų apsvarstytas ir, ir e, direktyva priimta, e, kad tam tikros įmonės ir filialai atskleistų pelno mokesčio informaciją. Pastaraisiais metais mes matėme, kad mokesčių vengimas yra didžiulė problema ekonominė veikla e, nukenčia e, visoje Europos Sąjungoje, e, kadangi didžiosios technologijų milžinės vengia sumokėti savo mokesčių skirtingai nuo piliečių. Jeigu nepriimsime šių priemonių, tai sukursime nepriimtinas ir neteisingas sąlygas, jos ir toliau tęsis, e, piliečiai toliau mokės mokesčius, e, normalios įmonės e, juos taip pat mokės, o, o mm, kai kas to nedarys ir tai bus visiškai nesažininga konkurencija. Ponas Duron dabar. Ačiū pirmininkė. Ministrė, nežinau, kaip jums išreikšti gėdos jausmą, kurį mes šiandien jaučiame kaip Europos teisėkuros institucija. Mes susidūrėme, kaip žinote, mes susidūrėme su labai dramatiška situacija. Turime mažas ir vidutinės įmonės, kurios privalo mokėti mokesčius, kurios privalo laikytis taisyklių. Ir taip pat yra didelių bendrovių, kurios slepiasi už neskaidrių taisyklių. Jos daro viską, kad išvengtų mokesčių. Mes jau seniai prašome mm, nuo tada, kai prasidėjo konsultacijos su Europos piliečiais, kai kilo skandalais, mes e, prašome komisijos e, remiami parlamento ir komisijos e, teisės tarnybos užtikrinti informacijos skaidrumą. Taigi ministrė, tai nėra fiskalinis klausimas. Mes negalime slėptis už to jūsų fiktyvaus argumento, negalime nereaguoti. Taigi tikrai prašau prisimti atsakomybę už šį dosiją. Ačiū dabar ponas Krisogonos vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Daugiau nei vienerius metus Europos parlamentas ragina komisiją ir valstybės narės pakeisti ES teisės aktus, kad būtų užtikrintas didesnis skaidrumas dėl mokesčių, kurias moka daugia nacionalinės bendrovės. Tų bendrovių yra daug, jos gamina vienoje vietoje, jie savo produktus parduoda, gaudamas didelį pelną kitoje vietoje, o joms taikomas mokesčių tarifas kažkur kitur yra labai mažas. Ir reikalavimas skelbti šią informaciją pagal šalis padėtų sumažinti mokesčių vengimą, taikant agresyvaus mokesčių planavimo priemonės. Iš tikrųjų, negalima e, stebėti, kaip didinami mokesčiai mažoms ir vidutinėms įmonėms ir darbuotojams, o daugia nacionalinės bendrovės praktiškai išsisuka nuo visko. Ačiū dabar ponas Rozatį, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Mokestinis skaidrumas ES piliečiams tapo esminiu klausimu pastaraisiais metais. Ir reaguodama į visuomenės reikalavimus, komisija 2016 metais e, paskelbė ataskaitas apie šalis. Aš buvau EPP šešėlinis pranešėjas dėl šio dosie ir manau, kad mums pavyko rasti tinkamą pusiausvirą, e, reaguojant į reikala, didesnio skaidrumo reikalavimą ir įmonių apsaugos. Ir mes atitinkamą sprendimą priemėme praėjusiu metu Liepą. Ir, e, tačiau e, dabar pirmininkaujantį valstybę netgi nesuringė ne vieno posėdžio mokestinio skaidrumo klausimų. Ir tokio dosie blokavimas, e, remiantis tik tuo, kad valstybės narės nesutarė dėl teisinio pagrindo, yra tikrai nepateisinamas. Tai nėra mokestinė direktyva, tai nėra mokesčių klausimas. Tai yra direktyva susijusiu su skaidrumu ir informacijos pateikimu. Tai niekaip nėra susijęs su kišimus į nacionalinės galės ir kompetencijas. Todėl aš raginu. E, sparčiai dirbti su šia direktyva. Ačiū dabar ponė Šlem. Parlamento ha adottato la propria posizione sulla. Po dešimties mėnesių priimtas e, sprendimas buvo puikus, todėl kad buvo reikalaujama pateikti ataskaitas remiantį šalių principų norėta sukurti didesnį e, skaidrumą, sumažinti išlaidą. Kalbėtoja prašoma kalbėti lėčiau. Taigi daugia kultūrinės įmonės ir tartotiniai bankai e, turi atskleisti savo tikrosius interesus. E, reikia, kad pasiekti, kad vartotojai žinotų, kur yra gaunamas pelnas, e, kur yra sumokami mokesčiai. Ir dabar taryba maskuojasi tuo, kad net tinkamas e, teisinis pagrindas pasiūlytas, tačiau tiesą pasakus tai yra tik tai poza. Panamos e, atvejais ir e, kiti atvejai rodo, kad turime veikti. Uh, jūs kalbėjote per greitai, noriu paklausti, ar baigėte kalbėti, būtų geriau pasisakyti lėčiau, kad žmonės jūs suprastų. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų pasisakymų. Du kolegos pasisakys. Pirmiausia, ponia Pietikainen. Iš tikrųjų yra įvairių teisinių aiškinimų, e, kurie reiškia, kad tai patenka įprastų kompetencijų ir įprastos teisėkros procedūrą. Tai siejasi su apskaitos direktyvomis ir tvarka. Taigi teikti, kad gali kilti pavojus, jog bus, jog bus pasirinktas netinkamas teisinis pagrindas, yra sukčiavimas. Tai yra figos lapas, kurio bandoma prisidengti tyčia, stengiantis blokuoti šį, mm, šias aiškes ir, ir seniai lauktas šalims skirtas ataskaitas. Iš tikrųjų, reikia vis dėlto galvoti apie teisingumą, apie tai, ko reikia ES piliečiams. Taigi aš tikrai tikiuosi, kad pirmininkaujantį Bulgariją surenks posėdį ir paprašys teisininkų nuomonės iš kelių šaltinių ir patikrins tarybos poziciją, nes sėdėjimas rankas sudėjus neišspręs problemos. Ačiū dabar ponas Marijas. Kirė Proedrė. Την ώρα που οι πολίτες και οι μικρομεσαίες... Dėkoju, panė pirmininkė. Piliečiai ir eh, MVI moka savo mokesčius eh, daugelį E, šalių tame ir e, Graikijoje. E, mokesčių politika labai griežta, tačiau labai daug tarptautinių įmonių vengia juos mokėti ir LuxLeaks atvejais puikiai tą parodo. Mokesčiai turi būti sumokama ten, kur gaunamas įmonių pelnas ir reikėtų teikti ataskaitas e, pagal kiekvieną atskirą įmonę ir pagal atskirą šalį. Tai padėtų kovoti su mokesčių vengimu. Kaip Bulgarijos atstovė ir sakė, kai kurios valstybės narės dėja blokuoja šį procesą. Noriu paklausti, o kurios valstybės narės trukdo šiam procesui? Ar Graikija yra viena iš tų šalių, kuri vilkina direktyvos prieimimą. Mes norime čia Europos parlamente aiškių atsakymų. Steiksiu žodį dabar poniai Panajotovai sureaguoti. Yep. Uh, um, Dėkui, gerbėmiai parlamento nariai, atidžiai išklausiau jūsų pastabas ir jas pasižymėjau. Dirbsime toliau su šiuo dokumentu. E, čia atstovauju visoms valstybėms narėms ir e, negaliu įvardinti nei vienos šalies šiame procese. Turiu pasakyti, kad taryboje netrūksta skubos supratimo. Tiesiog reikia ieškoti sutarimo, o pirminkaučiai šaliai tai reiškia E, laiko ir pastangų paieškas, e, dirbant su atskirnomis e, sostinėmis. Kaip žinote, taryboje reikia vienbalsiškumo. Pirmininkantį Bulgariją ir toliau sieks šio tikslo, kaip pradžioje savo pasisakymę sakiau, esame atviri tolesniems diskusijoms šią temą ir kai pasistumėsime pirmin, surenksime posėdį šiuo klausimu. Bet e, aš pati asmeniškai esu atvira taip pat ir e, dvišaliams diskusijoms ir kontaktams su jumis. Dėkui.